colleagues, let's start with the next point of our afternoon agenda. We are now coming. Uh, mėly kolegos, periname prie antrojo uh, dokumento projekto apie Europos kaiminystės politikos pažangos ataskaitą 2012 metais versmo. 460 pakeitimų pateikta kolegų ir norėčiau uh, visus informuoti, kad visi pakeitimai, iš, ne visi pakeitimai išversi visas kalbas, didelė dauguma angliškai. Dabar suteiksiu žodį ponui Sariš Volskiui, kuris yra rytų partnerystės pagrindinis pranešėjas, o ponas Panseri yra pietų kaiminystės pagrindinis pranešėjas. Bet dar prieš tai aš norėčiau pasveikinti Tbilisio ambasadorių, poną Dimitrovą, kuris <laughs> pristatys <laughs> naujausią padėtį Gruzijoje. Ir e, ponas Dimitrov turės šiek tiek laiko pasisakymui, bet pirmiausia žodis ponui Sariuš Volskai kaip pranešėjai. Not, not so long. Ačiū ponė pirmininkė. Dar neseniai mes kalbėjome e, apie mano pranešimą, vyko pirmasis svarstymas, todėl dabar aš kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, 460 pakeitimų. Visiems dėkoju. Visiems, kas prisidėjo prie mano pranešimo. Aš kartu su kolega panu Panseri E, pirmiausia, skaitėme tuos pakeitimus, o paskui bandėme rasti teisingus kompromisus. Kitas mano pastebėjimas. Šis tas keičiasi, ypač rytų kaiminystėje. Padėtis labai dinamiška, todėl aš norėčiau priminti tai, apie ką jau šyrit buvo kalbėta per diskusiją. kai kalbėjome apie asociacijos sutarties su Ukraina preliminarų taikymą. Dėl e, įvykių susiklostimo gali tekti pakeisti kalendorių, kai, turėsime, kai matysime, kaip susidėstė faktai, galbūt e, kalendorius, jie datos bus perkeltos į vėlesnį laiką, bet viskas yra pirmininko broko rankose ir atitinkamai turbūt bus su faktais tai susijusių įvykių. Dabar tas laikotarpis, tas momentas, kai Ukraina turi įgyvendinti visus reikalavimus. Ir jeigu taip atsitiktų, mes savo pranešime galėtume labai aiškiai pasakyti, ar rekomenduojame ar nerekomenduojame pasirašyti. Taigi tiek aš galiu pasakyti apie savo rytinės politikos dalį, kuri kelia problemų. Dėkoju ponui Panseri e, už supratingumą. E, jis suvokia, kad e, rytinė kaiminysės politikos e, dalis įtakoja mūsų bendro pranešimo galutinės terminus su kolega pranešėjų nusprendėme suorganizuoti dar keletą šešėlinių pranešėjų. Vienas iš jų vyks bendrai daliai rytams ir pietums, o paskui vyks dar du atskiri posėdžiai. Vienas rytiniai politikai, kitas pietiniai politikai. Dar kartą dėkoju ponui Panceriu už puikų bendradarbiavimą bent jau iki šiol. Mes e, kol kas e, kartu gerai rengiame kaimynysės politiką apie rytus ir pietus. Be bejonės buvo pateikta daug pakeitimų kurie yra vertingi turinio požiūrį, tačiau neretai jie dubliuojasi arba jie peržengia pranešimo ribas. Taigi su visa pagarba šių pakeitimų turiniui mes turime suvokti, kad reikia juos palikti nuo šalyje, nors ir nebejojame, kad tų pakeitimų turinys yra svarbus. Taigi kartu su Panseri bendrai nusprendėme, kad remsime tuos pakeitimus, kurie įneša naujų ir aktualių pakeitimų pranešimui. Vadinasi, kai kurie iš teiktųjų pakeitimų turės būti palikti nuo šalyje ir mes tikimės, kad jų autoriai mums atleis. E, savo pranešimo dalyje apie rytų partnerystę aš gana optimistiškai vertinu galimas, e, galimus rezultatus ir jeigu tas optimistinis scenarius išsipildys, besirengiant Vilniaus vadovų susitikimui dėl kaiminystės. Tai e, šis pranešimas pačiu laiku įvardins, kas gali būti pasiekta Vilniaus susitikimo metu ir aš e, po diskusijos su ponu Ausalivan šyrit darau išvadą, kad jeigu įvykiai susiklostys gerai, kaip mes kad tikimės, tai taryba priims sprendimą dėl preliminaraus taikymo asociacijos sutarties ir tai vyks e, po pasirašymo. Tame pranešime tada turbūt bus įtraukta formuluotė, sakanti, kad Ukraina tenkina nuolatinės procedūros reikalavimus – kurie išplaukė iš e, draugiško susitarimo tarp e, tarybos ir parlamento. Norėčiau priminti, kad e, sutartyje yra reikalaujamas ratifikavimas, bet jis užtrunka ilgiau, todėl mes norime, kad parlamentas ratifikuotų šį dokumentą iki kadencijos pabaigos. Tačiau dėl sudėtingos padėties Ukrainoje mes norėtume E, duoti sutikimą tarybai, kad ji pradėtų visapusiškai įgyvendinti priimtus sprendimus nedelsdama, ypač priekybos sutartis yra labai svarbi ir taip galėtume pradėti tą preliminaraus taikymo procesą. Tiek aš norėjau pasakyti. Dėkuoju visiems pakeitimų autoriams ir dėkoju savo kolegai pranešėjui už puikų bendradarbiavimą. Ačiū Jacekai, o dabar suteiksiu žodį ponui E, Panceri, kuris rengė pranešimą apie tipinę dalį. Labai ačiū. Aš norėčiau dabar padėkoti ponui Sariuš Volski savo ruoštų, kuris e, buvo mano partneris, pranešėjas. Manau, kad e, viskas klostosi gana gerai, bendrai reikia siekti e, pusiausvėros, sutvarkyti kai kurias savogas, kad e, tekstas būtų tvarkingesnis. O kalbant bendrai apie bendrąją teksto dalį, galėčiau pasakyti, kad yra pateikta pakeitimų grupė, kurioje kalbama apie konstatuojamąją dalį, apie svarbės rezoliucijas, rekomendacijas Ir be to yra šiokių tokių pakeitimų, kuriuose yra kalbama apie daugiau už daugiau arba mažiau už mažiau ir kitas Europos kaimynysės politikos e, savokas. Tuos pakeitimus mes labai atidžiai e, peržiūrėsime, kad būtų pasiekta pusiausvėra. Yra pakeitimų, kurie yra visai pagrįstai, pagrįstai teikiami ir aš mielai juos paremsiu. E, kalbame apie tai, kad reikia atsižvelgti į arabų pasaulio žmonių siekius ir norus, e, ypač kai e, jie yra susiję su pagrindinėmis laisvėmis, kova su korupcija ir kitais panašiais dalykais. Kodėlgi mes negalėtume tokių pakeitimų priimti? Be abejo, jie gali būti rašyti. Tik tai reikia užtikrinti, kad tekste būtų šiokios tokios logikos. Dar viena pakeitimų grupė e, skiria nemažai dėmesio pietų kaiminystė. Ir čia aš norėčiau padėkoti savo kolegai Sariušui Volski, kuris prisėda prie to, kad tekstas būtų nuoseklus. Bet vėlgi aš manau, kad jokių svarbesnių problemų neiškils. Gali būti, kad e, reiks siekti kompromiso dėl R pakeitimo, kad apimtume E, pakeitimus nuo 73 iki 84. Pirmoje pastraipoje yra kalbama apie 2012 metų pažangos ataskaitą. Turiu galvoje pakeitimus nuo 96 iki 98. Greičiausiai reikės siekti techninio kompromiso, kuris apimtų konkrečias pastraipas. Čia mes kalbame apie naujovišką ENP, Europos komisijas politiką ir Ketvirtojo pastraipoje kalbama apie demokratinių procesų, pereinamųjų procesų pa, pa, įtvirtinimą, paramą jiems ir nevyriausybinių bei pilietinių organizacijų traukimą. Tikimės, kad visa tai bus surašyta. Dar yra visa grupė pakeitimų, nuo, kuriais yra koreguojamas tekstas nuo ketvirtos iki tryliktos dalies. Uh, E, o kalbant apie rytinę e, dimenciją, rytinį metmenį, aš galėčiau tik pakartoti tai, ką jau sakė ponas Arius Volski dėl turinio ir tikiuosi, kad kiti kolegos tai supras. Dalis, kurioje kalbam apie pietų kaiminystę, e, turės būti sutvarkyta priimant kai kuriuos kompromisus, numatant specialios darbo grupės įsteigimo galimybę ir vertinant kitas kaiminystės politikos priemonės Galiu pasakyti, kad e, Europos parlamentas, steigiant tokias darbo grupės, dalyvauja. 2011 metais, kai priėmėme rezoliuciją dėl Tunisio, pasiūlėme vyriausiai galiotiniai, kad tokia darbo grupė būtų įkurta. Dabar manyčiau, kad reikia išplėsti šią e, politiką ir kitų pietinės kaiminysės valstybių atžvilgių, kad demokratiniai pokyčiai būtų ES visų veiksmų prioritetas. Norėčiau paremti pakeitimus, kuriuose yra kalbama apie realią regione pietų kaiminysės integraciją. Yra pateikta daug pakeitimų, bet trumpai galėčiau pasakyti tik tiek. Kai kuriuose iš jų yra aptariamos pavienės šalis į pietus nuo ES. Ir Tie pakeitimai yra teikiami, bet mes tengiamės e, teksto žodžių skaičių minimalų išlaikyti. Kiekvienais metais taip atsitinka, mes turim tam tikrus apribojimus. Yra pateikta konkrečių pakeitimų dėl Alžyro ir Egipto. Ir kad pranešimas būtų užbaigtas, turėsime kai kuriuos tų pakeitimų įrašyti. Šį rytą įvyko diskusija E, per kurią aptarėme pono Tenoko pranešimą. Aš kalbu apie tokias valstybės kaip Marokas. Tuos pakeitimus mes e, dar įvertinsime susitikimuose su šešėliniais pranešėjais, kad e, užtikrintume, jog mūsų komitetas turi bendrą poziciją šiuo klausimu. Gana pozityviai, optimistiškai vertinu tolesnės veiklos galimybės ir aš tikiuosi, kad mes greit galėsim tą darbą užbaigti. Ačiū, ponė Panseri, dabar iš, prieš išklausant komiteto narių ir šešinių pranešėjų norėčiau suteikti žodį ambasadoriui Tbilisijoje, ponui Dimitrovui. Jis pristatyt mums naujausią informaciją susijusiu su Gruzija. Prašau jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Žinoma, aš perskaičiau rezoliucijos projektą ir džiaugiuosi, kad joje yra pabrėžiama didžiulė Gruzijoje padaryta pažanga per pastarąjį dešimtmetį. Iš tiesų, visi, kurie Gruzijoje lankėsi prieš dešimt metų, tą skirtumą gali pastebėti. Ir procesai, kurie dabar prasidėjo, yra negrįžtami. Noriu pasakyti, kad e, remiantis naujausiais visomis apklausų duomenimis, dauguma Gruzijos gyventojų pasisako ryštingai už e, integraciją europinę ir dauguma politikų taip pat yra proeuropiečiai nusiteikę vyriausybės narių, tačiau labai svarbu dabar kokiu žingsniu imsis ES tam, kad e, tos tendencijos e, nepasikeistų. Iš tiesų mums kelia susirūpinimą pastarėjai įvykiai regione, tačiau Gruzijoje nepastebime jokių galimybių patirti įtaką iš išorės ir dabar, kuomet iš šalies e, praktiškai yra atimta 30 procentų teritorijos, labai sunku įtakoti sprendimų prieimimą likusioje šalies dalyje. Šiau kalbant apie šalies vidaus politinius procesus, politinę dinamiką, reikia ją atidžiai stebėti. Tačiau manau, kad iki Vilniaus susitikimo negalime tikėtis jokių netikėtumų, jokių surprizų, kadangi asociacijos sustrimo pasirašymas Vilniuje buvo ilgai lauktas žingsnis, todėl manau, kad e, reikia tikėtis, jog bus pasirašytas sustarimas, bus palengvintas vizų režimas ir atitinkamos tendencijos, apie kurias anksčiau minėjau, tik tai sustiprėtų nuo to. Šalis dabar gyvena pakankamai specifiniu laikotarpiu, kadangi ruoštis prezidento rinkimams yra trys kandidatai iš vadovančios partijos, provokariečkai nusteikusios opozicijos ir trečias atstovas atstovauja opozicijai, kurios siunčiami politiniai signalai yra dviejopi, švelniai tariant. Ir Kalbant apie bendarbiavimą su Europos Sąjunga, reikia, tas kandidatas trečiasis siūlo įvairius kompromisus. Taip pat šalies premjeras pareiškia apie savo būsimą atsistatydinimą ir atrodo, kad tai yra neišvengiamas žingsnis. O tai reiškia, kad <clears throat> jo šalininkai veikiausiai pasitrauks iš valdančiosios partijos. Todėl mes turime labai atidžiai stebėti šios procesus tam, kad provokariečkai nusireikia e, šios koalicijos elementai nedingtų. Tai yra būtent iš politinės arenos, kadangi tai yra mūsų partneriai, su kuriais tiesiogiai yra bendraujama Briuselėje. Didžiausios svarbos, politinės svarbos klausimas mums yra išlaikyti tas e, stipres provakarietiškas tendencijas ir didžiausia kliūtis tam yra UNM partija, buvusi valdančioji partija, taigi trumpiau tariant, esame gavę aiškių signalų kad šią partiją yra bandoma sunaikinti. Sekmanį buvo pristatyta ataskaita, kurią reikia pirmiausia vertinti žmogaus teisų požiūrių, tačiau jos tekstas yra pakankamai tolygus, jame vertinama tiek buvusios, tiek dabartinės vyriausybės pastangos imtis veiksmų, kurių nereikėtų leisti imtis. Ataskaitą parengė Tomas Hanenberg, specialusis patarėjas žmogaus teisų klausimais, tai labai svarbu nepamiršti, kad provakarietiškos Gruzijos politinės jėgos privalo išlikti politinėje arenoje. Ir šiuo teiginiu grįžtų prie mano pasisakymo pradžios, tai yra labai svarbu pabrėžti tą didžiulę pažangą, kuri buvo padaryta Gruzijoje per pastarosius dešimt metų mūsų rez, parlamento rezoliuciją ir susijęti ją su ankstesnės vyriausybės nuopelnais, kadangi šiuo metu yra bandoma buvusios vyriausybės partija, kuri yra opozicija, sunaikinti, o ją sunaikinus būtų galima tikėtis ir jos politinio palikimo sunaikinimo ir tokiu būdu būtų sugriauti uh, Gruzijos proeuropietiški lūkesčiai, kurie susiformavo pilietinio karo metu ir po, po jo. Todėl manau, kad atsižvelgiant į šias aplinkybės reikėtų galvoti apie įmanomus e, veiksmus, siekiant užkirsti tam kelią ir manau, kad aišku viską lems e, žmonės balsuodami rinkimuose, tačiau tokias rezoliucijos, kaip e, yra siūloma patvirtinti parlamente, galėtų būti taip pat labai naudingos. Ačiū ponui Dimitrovui, sako pirmininkas, jeigu leisite, panas Arijus Švolskiu, užduosiu jums du trumpus klausimus. Kadangi jau mus netikėtai Uh, užklupo ta padėtis uh, pasikeitusi Gruzija 2008 rūpiučio mėnesį, pamenu, kuomet mes uh, užsienio reikalų komitete balsavome dėl rezoliucijos raginant um, Pietų Osetijoje ir Abhazijoje įsteigti ES e, misiją, tačiau to nebuvo padaryta ir po to sekė invazija. Manau, kad ateityje tokių klaidų neturėtume daryti. Antras dalykas, aš e, manau, kad ponas e, Ivanišvilis galėtų dabar pastraukti šiek tiek antrąjį planą ir valdyti šalį, nebūdamas tikrų jos vadovų. Tam tačiau reikalingas yra. Uh, konstitucinis palaikymas ir kaip e, ir galima būtų to išvengti. Kalbant apie Gudžernadzę, jis galėtų tapti kartu su savo partija įrankiu Ivanišvilio rankose, nes jo partija yra nusteikusi prieš Europos Sąjungą ir uh, E, tokiu būdu e, sustiprėjusiai partijai sustiprėtų antieuropieškos nuotaikos ir Gruzija galėtų pasiekti Armenijos pėdomis. Ar galimas toks scenarius, kurį planuoja Ivanišvilio stovykla? Ačiū, Jacekai, sėksiu galimybę ambasadoriui <laughs> dabar atsakyti, po to mes tęsime darbo tvarkės svarstymą, nes čia dabar nėra e, ambasadoriaus klausimas. Thank you. Ačiū, ponė Sarijus Volski. Iš tiesų negaliu jums dabar pasakyti, kokius scenarius varsto Gruzijos politiniai veikėjai. Tas scenarius, kurį mes aprašome, tikrai nėra neįmanomas. Iš tiesų, aš žinau, kad e, šie procesai bus nulemti rinkimų rezultatų puikiai suprantu, kad negalime daryti įtakos rinkimų rezultatams, galime tik juos stebėti. E, e, taip pat galiu jūs tik patikinti, kad visi, kurie yra proeuropiečiai nusiteikę Gruzijoje, norėtų, kad ši šis pasiūlymas būtų gyvenimas, o nebūtų blokuojamas ir tos idėjos europinės taip pat stiprėtų. Nepaisant to, grėsmės niekur nedingsta ir savo kalboje būtent ir minėjau, kad labai svarbu pasinaudoti turimomis priemonėmis, mūsų informacijos klaidos gebėjimais, e, savo autoritetu turime pasinaudoti siekdami, kad e, Gruzijos e, integravimas į Europą procesai išliktų ir e, stiprėtų. Ir kad tie, kurie pasisako už sutrėmą su Europą, tikrai nebūtų sodinami į kalėjimus. Ačiū ambasadoriau, kad šiandien atvykote pas mus į posėdį, dabar kiti užsiregistravo kalbėtojai, ponas Kovalis pirmasis, dėl vedimo tvarkos, ponė Neits. Uh, Labai keistai dirbame šie, šią popietę. Žinoma, džiaugiuosi, kad ambasadorius Kirilovas atvyko ir kad Dimitrovas, atsiprašau, uh, atvyko ir išsakė savo nuomonę, žinoma, aš paminėjau savo kolegą, atsiprašau dėl to. Dabar mes keičiamės nuomonėmis apie Gruziją. Tas nuomonių pasikeitimas yra naudingas. Saraš Volski patikė klausimus, juos buvo atsakyta, ir dabar atrodo, kad nesuteikiama galimybė dalyvauti diskusijoje. Aš taip pat norėčiau dalyvauti diskusijoje, jeigu mes aptarėme šį klausimą, tai norėčiau dalyvauti, bet ne taip, kaip dabar siūloma daryti. Mano frakcijos vardu, norėčiau pasakyti, kad šiek tiek esu nustebusi šią posėdžio dalimi ambasadoriaus pakvietimas nebuvo paki... numatytas darbo atvarkėje, o dabar, kadangi ambasadorius atvyko, sakė savo nuomonę, iškėjo daug klausimų dėl darbo tvarkos. Buvo informuota, kad ambasadorius atvyks į šito klausimo svarstymą ir išsakys keletą žodžių apie situaciją Gruzijoje. O aš dar kartą pakartoju, kad tai nėra svarstymai Gruzijos klausimų, nėra išsami diskusija, tačiau kadangi svarstymas pranešimas, jau Gruzija yra šio pranešimo dalis, todėl iš pat pradžių aš paminėjau tą aspektą, tačiau pačioje pradžioje jūs nepaprieštaravote, kad ambasadorius išsakytų savo nuomonę. Kolega Brokas, šiek tiek reikėtų atsipalaiduoti. Yra pateiktas pranešimas, svarstomas jis ir jame kalbama ir apie Gruziją, be kita ko. Mes pasinaudojame progą, kad ambasadorius yra Briuselėje ir pakvietėme jį į šitą posėdį. Žinoma, yra įvairiausių aspektų ir į juos būtų galima atsižvelgti, išsakyti savo nuomonę, taip kaip padarėme aptariant Ukrainos klausimą. Žinoma, šio pranešimo kontekste būtų naudinga suteikti galimybę pateikti klausimus visiems ambasadoriui. Šitas posėdis yra neuždaras ir jeigu ambasadoris galėtų pasilikti, jis galės atsakyti į likusius klausimus, jau klausimų nebus, tuomet juos ir neatsakinės, o dabar aš manyčiau būtų galima toliau tęsti pros posėdį taip, kaip numatyta. Ir nemačiau tau čia jokios problemos. Tie formalūs dalykai nebūtinai turi būti siejami su konkrečiu turiniu tiesiog reikia padėkoti ambasadoriui, kad jisai atsižvelgė į mūsų pageidavimą ir išsakė savo nuomonę, kadangi šita šalis yra labai įdomi ir išgirsti ambasadoriaus nuomonę yra visada naudinga. O jeigu kam nors nepatinka tam tikra nuomonė, tai nieko nepadarysi, čia nieko negaliu pakeisti politinės nuostatos dažnai skiriasi ir jas galima viešai išsakyti, o aš norėčiau padėkoti Dimitrovui, kuris daug nuveikė, kad šitas pernamasis laikotarpis Gruzijoje būtų kuo nuoseklesnis, kuo sklandesnis ir kad po rink, svarbu, kad po rinkimų taikingai valdžia buvo perduota į kitas politinės rankas. Dėkuoju. Manau, dabar reikėtų suteikti žodį Neits. Aš neprotestuoju prieš ambasadoriaus Bilisyje buvimą šiame posėdėje. kad Sarijos Volski išsakė savo nuomonę, o mes negalėjome to padaryti. Prieš tai aš protestavau. Niekas nesugebės kaip nors įveikti, pralenkti Sarijos Volskį. Ta reikia pripažinti. Siūlau tęsti pasisakymus. Jacekai gali likti, jeigu pagėdauji. Jei kas nors norėtų pateikti klausimą ambasadoriui, manyčiau, jisai išklausys ir atsakys. Suteikime žodį kolegai Koval ir prateskime mūsų darbo atvarkės klausimų aptarimą. Dėkuoju už šio pranešimo parengimą aptariant visus šios klausimus susijusi su įvykių raida Ukrainoje, pamirštamas vienas dalykas. Galbūt nepastebime, kad šiek tiek padedama bodėtis tą europinę perspektyvą. Vizų režimo sušvelninimas Ukrainoje, taip pat Moldovoje gali susilpninti tą europinį entuzijazmą. Prieš susitikimą Vilniuje reikėtų į šį aspektą atkrepti dėmesį. Jisai yra taip pat svarbus kaip ir prekybos aspektas. ES turi e, prisimti atsakomybę, kad toliau taip nagrinėti vizų režimo supaprastinimo klausimų nebegalima. Buvo kalbama apie tai, kad visą tai susiję su patikrų sistemomis pasienyje, bet aš manau, kad visą tai galima padaryti labai paprastai. Vizų klausimas buvo aptarnėjimas ir renginyje, kurį organizavo Baturo e, e, fondas. Aš manyčiau, kad reikia tęsti diskusijas dėl vizų režimo su paprastinimo e, klausimus, kadangi ir Ukraina, ir Moldova daug vilčių sieja su būtent šiuo aspektu, o ne tik su prekybos režimo supaprastinimu. Manyčiau, kad šitas klausimas mūsų parlamente turėtų būti prioritetas, kitos ES institucijos taip pat turėtų skirti jam didesnį dėmesį, kurio pastaruoju metu pasigendame. Kopa. Dėkuoju. Aš norėčiau kalbėti šešėlinio pranešėjo. Mar... That... Sivič vardu. Žinoma, rytų partnerystė yra labai svarbus ir nuoseklus ES projektas, kuriam pritarė Europos parlamentas, tačiau visada reikia apsispręsti teigiant, kad stiklinė yra pusiau pilna arba pusiau tuščia. EPP e, dažnai yra vertinama politika pagal tai, kas yra e, e, valdžioje, kokia politinė partija. Toks požiūris yra netoleruotinas. Kaiminystės politiką reikėtų vertinti atsižvelgiant į e, atitinkamas aplinkybės pietų regione. Labai svarbu, kad būtų stiprinama demokratija ir stabilumas viduržėmio jūros regione. Pilietinė visuomenė yra kertinis pietų partnerystės aspektas. Teisės viršenybė, demokratija, taip pat žodžio sąžinės religijos e, laisvės yra vieni iš pagrindinių ES principų ir juos reikia atsižvelgti visur ir visada. Galvojant apie rytų ir pietų kaiminystės politiką, reikėtų ir toliau reikalauti, kad būtų vykdomi įsipareigojimai artinantis prie ES, stiprinant politinį ir ekonominį dialogą. Pietų regionų nuo atžvilgių, mano manimu, reikia labai svarbu, reikia užtikrinti pakankamą fondo finansavimą, iš kurio yra teikiama parama pabėgėliams. Labai svarbu, kad šiai politikai parlamentas skirtų deramą dėmesį. Mano manimu, naudinga ir būtina priimti šią rezoliuciją su atitinkamais pakeitimais, kurie sustiprina tekstą. Toliau ponas Landsbergis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu šiokių tokių pastebėjimų. Galvojant apie projektą, dokumento projektą. Dabar jau praėjo kiek laiko ir kai kurios iš e, pastabų yra atgyvenusios, galvojant apie pastarojo meto pokyčius. E, tuos trūkumus, manau, reikėtų apgalvoti, galbūt juos būtų galima užpildyti pakeitimais. Galiu pristatyti pavyzdžių. Palyginkime šiandien informaciją gautą iš Venecijos komitetą su e, pastarojo meto pokyčiais įvykiais Ukrainoje gerbiamas Jacekas, manau, pats apie tai pagalvos. Taip pat yra momentų, kuriuos aš norėčiau Jums priminti dėl Armenijos, Sirijos ir, atsiprašau, Gruzijos. Dėl pažangos Armenijoje būtina pasakyti, kad ten nėra jokios pažangos asociacijos sutarties reikalavimų mūsų priimtų čia Europos parlamente įgyvendinimas nėra vykdomas. Tai buvo reikalavimai dėl užšaldyto karo pareiškimų ir pasitikėjimo didinimo priemonių. Nieko nėra padaryta. Todėl mes kaip asamblėje turėtume apgailestauti dėl Europos parlamento neseniai priimto sprendimo pasitraukti iš ES rato ir pademonstruoti palankumą Eurazijos ratui. Žinoma, atsižvelgti reikia į pastarojo meto įvykius. Kitas dalykas - Gruzija. Galbūt šitą būtų galima pakeisti pasiūlius, kad reikia labai atsargiai elgtis ir išvengti reakcijos vietoje, galvojant, kad yra okupacijos būdu plečiama teritorija, E, reikia vengti okupacijos. Štai yra kasdienė provokacija, su kuria susiduria Gruzija. E, tokių dalykų reikia vengti ir e, tai gali būti naudinga blogosioms jėgoms. Sirija. Prisiminkime ne tik susirūpinimą dėl katastrofiškų įvykių, bet ir labai konkrečius aspektus prisiminkime kaip užbaigti Sirijos konfliktą. Pirmiausia, reikėtų pasmerkti dujų uh, užleidimą vietos gyventojams ir pirmiausia turime galvoti apie kaltųjų suradimą. E, mes dažnai galvojam apie tai, kaip e, atsijimti savuosius, bet niekas negalvoja apie žudikus. Niekas nekalba apie esminę uh, atsakomybę tų, kurie tai padarė, kurie priėmė tokius sprendimus. Ir paleido raketas su dujomis. Uh, is, uh, Mr. Scholz. Yes, floor, Mr. Scholz. Uh, Pana Scholz. Mr. Scholz? Schulz. No, Scholz. No? Okay, then it's... No. Madame Teoharus. Pone, pone Delvarus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν... Ačiū, ponė pirmininkė. Gal galėtume tausėjas užsidėti? Δεν έχω πιστεί ότι η Αρμενία έχει επιλέξει από... Aš nesu stikinęs, kad Armenija pasirinko tokį kelią savo ruoštų. Bijau, kad mes prarasime svarbų strateginį sąjungininką Kaukaze, jeigu elgsimės taip, kaip e, sakė Landsbergis ir mes pasmerksime armėnų sprendimą. Turime atsižvelgti į bendrąją atmosferą Armenijoje, į izolaciją Turime atsižvelgti į tai, kad Armenijos žmonės gyvena izoliuoti, įbauginti, e, jiems nuolat yra grasinama. Ir mes turime atskirti Kalnų Karabaho klausimą nuo asociacijos sutarties ir tas selektyvus jautrumas, kalbant apie okupuotasias teritorijas, nes turėtų sukurti dvigubų standartų ir sudėtingų sprendimų, skirtingų sprendimų mūsų ruoštų. Aš asmeniškai nesu įsitiknęs dėl to. Aš nesiniai susitikau su Armenijos e, e, pareigūnais, ne su Armenijos prezidentu ir man buvo akivaizdu, kad jie žvelgia į ES pusę, todėl turime į visą tai atsižvelgti prieš priimdami sprendimą. Aš nemanau, kad sprendimas turėtų būti orientuotas kita kryptimi. Mes turime padėti Armenijai ir ją gražinti, jeigu norime, galime sakyti, savo glėbi ir užtikrinti, kad ji žiūrės bent jau ES pusę. Dėl Kalnų Karabaho, aišku, šį klausimą reikia spręsti, bet e, draugiškai taikėme Europos Sąjungos e, hartijos numeris 2 straipsnį dėl e, apsisprendimo. Tada bus viskas gerai. Pone Dekaiser. Merci, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, mūsų abu kolegos labai puikiai dirba, vertindami kaiminysės politikos dvi skirtingas pusės. Ir čia mes akivaizdžiai susidurėme e, su problemomis e, kaiminystės politikoje pietuose, žinant, kaip smarkiai ten keičiasi padėtis. Šiandien jau buvo pasakyta ir apie tai yra kalbama pakeitimuose. E, mes to teksto nebegalime laikyti kaip aktualaus, nes pasikeitė padėtis. Pavyzdžiui, Libano klausimas – E, čia yra šiokių tokių netikslumų. Aš pati ką tik grįžau iš Libano ir aš žinau, kad yra uždaryta siena e, pabėgėliams iš Sirijos ir iš Palestinos prieš tris dienas, bet po to ji buvo vėl atidaryta bet e, Libanas vis susiduria su kitokia problema. Labai nepakanka pinigų, fondų humanitarnės pagalbos jungtinių tautų organizacijos agentūros teikia parma, bet jos neužtenka, bet ir trūksta politinės valios. E, mes sakome, kad parlamentas turi pradėti dirbti, bet iš tikrųjų vyriausybės lygmenių nėra nieko, kas galėtų padėti. Taigi, paprasčiausiai noriu štai ką pasakyti. Ar E, reikia kito teksto, ar reikia pakeitimo žodžių, ar reikia laukti plenarinio posėdžio, kad kažką pakeistume. Dabar šiame pranešime e, pasiekėme tokį etapą, kai reikia kažką iš esmės keisti, nes padėtis iš esmės pasikeitė. Aš dėkoju Jums, ponė Landsbergi, kai kalbame apie e, cheminio ginklo naudojimą, apie kaltųjų išaiškinimą, aš visiškai sutinku su Jumis. Mes turime bent jau pasidžiaugti, kad yra pasiektas susitarimas dėl tų cheminių ginklų įvertinimo. Ir e, turim taip pat atsižvelgti į tai, kas dabar vyksta New York'e, kokie aspektai yra svarstomi. Aš manau, kad iki plenarinio posėdžio reikėtų peržiūrėti ir perrašyti kai kurias dalis, Tačiau aš norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad yra būtinų pakeitimų e, šio pranešimo kai kurioms dalims, nepaisant to, kad iki šiol buvo puikiai pranešėjų padirbėta. Bet žinome, kad padėtis ten juda, labai, judėtis keičiasi nepaprastai greitai. Labai ačiū. O dabar ponui Stie žodis. Hvala, gospodine predsjedniče. Pa evo, samo bi e, naravno pozdravio. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pagirti abu pranešėjus ir paminėti du svarbius aspektus. Vienas iš jų yra būtinybė nuosekliai rengti pranešimus e, ir atsižvelgti į visus teikiamus pakeitimus ir ką pažadėjo padaryti pranešiai. Būtina į prašymą įtraukti naujausius įvykius, juos paminėti. Taip pat atsižvelgiant į nesenai Strasbūrė patvirtintą rezoliuciją dėl padėties Egipte. Pavyzdžiui, mes rezoliuciją minėjome išpolius prieš krikščionius ir būtinybę ES imtis tam tikrų veiksmų, siekiant užkirsti tam kelią. Tikiuosi, kad atitinkami pakeitimai bus įtraukti ir į šį pranešimą. Taip pat manau, kad e, tokiuose diskusijose kaip šiandien turėtų būti sistemiškiau vertinami politiniai procesai tiek e, kaiminystėje rytuose, tiek e, pietuose, kadangi tos šalis yra skirtingas, tačiau matome, kad ES praranda savo įtaką Gruzijoje ir Armenijoje kartu tose šalise Rusijos federacijos įtaka, Maskvos įtaka didėja ir Maskva kišasi ir į e, Sirijos klausimus. Sprendimą turime visus šios aspektus vertinti sistemiškai ir e, pabrėžti tai šiame pranešime. Ačiū pirmininkė. Kaip žinote, mūsų frakcija ir kritiškai vertina kaiminystės politikos e, kryptis. Mes jau vertinami rezoliuciją dėl arabų pavasario teigiame, kad e, kaiminystės politika ir jos teorinė dalis skiriasi nuo praktinės. Europos Sąjungos savo laiku Mubarako ir Benali valdžios e, nekritikavo, nepaisant žmogaus teisų pažeidinėjimų, nes e, dažnai Mes nelinkime savo kaimynams to, ką turime patys. Todėl e, asociacijos sutartys dažniausiai buvo pasirašomas e, remiantis ekonominiais sumetimais. <clears throat> E, ir iš šalių partnerių buvo reikalavimai vykdyti tinkamas reformas tam, kad galėtų būti vykdoma laisva prekyba su jomis, tačiau tai kenkia ES verslui, socialinėms išmokoms. Mes pasisakome prieš tokius žingsnius, mes pasisakome už asociacijos susitarimų pasirašymą ir kaiminystės politiką, kuri būtų grindžiama abipusiškumo principais ir siekiais sukurti gerovę pasitelkiant bendrasis vertybės, kurių niekam nevalia primesti. Todėl mes manome, kad ši siūlymo orientacija mums nėra priimtina, galima konkrečių pavyzdžių pateikti, pavyzdžiui, ankstesni ES santykiai su Mubarako ir Benali režimais ir dabar išlieka ta raudonaja linija, kurios nevalia peržingti. E, Kaip pavyzdį būtų galima pateikti Palestinos ir vakarų Saharos situacijų. Taip pat manau, kad e, kalbant apie du pastrosius pavyzdžius, visiškai nesirėmama tarptautinė teisė, Marokas yra okupavęs vakarų Sahara ir kaiminystės politikos siekiai šiuo atveju nusveria palyginti su tarptautinės teisės nuostatomis. Tas pats pasakytina ir apie Palestiną ir jos e, sistematišką okupavimą, karo nusikaltimus, kuriuos vykdo Izraelis. Mes čia nesiekiame apginti žmogaus teisų, mes tik siekiame, kad Europos politikai pirmiausiai galėtų prisidėti prie kapitalo kaupimo kelių asmenų rankose. Todėl mes pateikėme atitinkamus pakeitimus. Taip pat e, noriu paminėti mūsų tarpusio santykius su Turkija. Ir šio klausimo taip pat negalima pamiršti, kaip ir Turkijos okupuojamos šiaurinės Kipro dalies. Visus šios dalykus būtina atsižvelgti. Labai ačiū. Gracias, presidente. Unos comentarios básicamente sobre. Ačiū pirmininkė. Kelios pastabos dėl pietų partnerystės. Aš įdėmiai klausiausi pono Panceri kalbos ir uh, esu pateikęs atitinkamų pakeitimų pasiūlymų šiam pranešimui dabar apie kai kurios konkrečius aspektus, kuriuos norėčiau paminėti. Lygiai grečiai su sustarimais dėl laisvos prekybos ir vizų režimo palengvinimo turėtų būti pasirašomi susitarimai dėl redmisijos. Šie procesai turi vykti kartu dėl viduržėmio jūros sąjungos iš tiesų gaila, kad e, ši struktūra kol kas netlieka svarbaus vaidmens, nors egzistuoja ilgą laiką, tačiau jos veikla iš tiesų yra apmirusi ir ši organizacija galėtų, jos vaidmo galėtų būti daug aktyvesnis. Dėl konkrečių šalių negalime pamiršti, kad e, svarbu paminėti atskiras šalis, tarkime, dėl Egipto. Galiu paminėti, kad prieš kurį laiką Strasbūroje patvirtinama rezoliucija dėl susitaikymo skatinimo Egipte. Aš pakeičiau taip pat ir šiam prašymui atitinkamus pakeitimus, kuriuose siūloma šiek tiek teigiamesnės formuluotės pasirinkti Alžyro ir Maroko atžvilgių, pavyzdžiui, paminint tą aplinkybę ir faktą, kad prieš kurį laiką buvome nusiuntę į šias šalis e, rinkimų stebėtojų misijos. Na ir panašius aspektus taip pat kitus būtent atsižvelgti. Ačiū. Ponas Tėnakas, ačiū, ponė pirmininkė. E, kolegė iš Kipro Teočarų dėl Armenijos pasisakė, norėčiau tai sureaguoti. Vakar vyko pakankamai ilgas diskusijos dėl porembos pranešimo, aš kalbėjau jo vardu, kadangi jis negalėjo dalyvauti posėdėje. Tame pranešime e, visiškai pritarėma Eleni pozicijai, galiu tik tai jūs patikinti, kad mūsų komitetas ir parlamentas iš tiesų dar e, stengsis palaikyti Armeniją, nepasant to, kad Armenijoje buvo dėja priimtas svarbus geopolitinis sprendimas, pasidavus atitinkamam spaudimui iš išorės. Manau, kad mes dėsime visas pastangas, kad duris Armenijai, bendarbiauti su Armenija ir dalyvauti ES iniciatyvose nebūtų užvertos. Taip pat ir žalieji vakar patikė pasiūlymą dėl vizų režimo palengvinimo ir e, e, Kalnų Karabacho problemos mes šiam pasiūlymui nepritarsime, tam, kad armenai netaptų šio vizų liberalizavimo režimo įkaitais maždaug prieš dešimt metų. Pons Brokas ir aš rengėme pranešimus dėl kaiminystės politikos. Vieni iš pirmųjų, kuomet tik tai buvo pasirodžiusi pasiūlyta ši koncepcija, Ir aš tikrai manau, e, nors maniau, kad būtų galima vieną modelį taikyti rytų ir pietų partnerystę, tačiau greitų laikų išriškėjo labai didžiuliai skirtumai. Iš tiesų, e, Marokas ir Moldova, e, kaip ir Alžyras bei Armenija, šiandien skiriasi lygiai taip pat kaip ir prieš dešimt metų. Ir šiandien ryte svarstėme taip pat pranešimą dėl Sahelio regiono, kurį aš parengiau ir e, jame buvo pabrėžiama, kad skirtumas tarp padėties Marokė ir Alžyrė taip pat yra pakankamai didelis ir kad tose šalise, apskritai Afrikoje, demokratija yra kitokia nei mūsų kontinente. Kalbant apie Rusiją, tai ji bando ginti savo nacionalinius interesus, priešindamasi mūsų iniciatyvams dar rytų partnerystės ir todėl e, man džiugu konstatuoti, kad e, e, Ukraina, kuri yra pakankamai didelė savo teritorija, netgi mažesnė, Gruzija gali atsilaikyti daromų spaudimui iš Rusijos, kuri bando jas pasukti kitą kryptimį. Kolega Milan Mon E, paminėjo, kad e, prieš dešimt metų maždaug e, įsteigta Viduržėmio jūros regiono sąjunga pamažu apmiršta ir tai parodo dar kartą, kad mes negalime taikyti vieno požiūrio į visas šalis, su kuriamis bendradarbiavime, turi, turime pasirinkti lankstų požiūrį nes e, ir aš tą esu padaręs, nesu surengęs tiek pranešimus dėl rytų partnerystės, tiek dėl e, pietų partnerystės. Dabar manau, kad mes taikydami panašius principus turėtume apskritai svarstyti ir atsižvelgti į kiekvienos šalies e, ypatumus, tačiau dabar praktiškai prasidėjo tam, tam tikros lenktynės tarp atskirų valstybių, kurios nori būti pirmesnės toje rytų partnerystėje, tačiau iš tiesų ta patys labai sudėtinga, nepaisant to noriu padėkoti pranešėjams už įdėtas pastangas ir pranešimą mes, aišku, mūsų frakcija palaikys, tačiau pati koncepcija, mano nuomonė, vis tiek išlieka labai problematiška. Pone Neits, ačiū, pane pirmininkė, mėly kolegos, aš noriu padėkoti abiems pranešėjams už atliktą darbą, ponai Sarišvolskiui ir Panceri, nes iš tiesų jie prakšai ėmėsi neįmanomos misijos. Skaitant pranešimą, suvokiame, kokiu mastu ta misija tampa neįmanoma. Iš tiesų, e, tokiamis aplinkybėmis e, sprendimą visiškai neįmanoma priimti, nes aš tikrai nesuprantu, kaip būtų galima į vieną krūvą suplakti Siriją, Gruziją ir e, kitas šalis. Ponas Aris Volskis teigia, kad e, Gruzijoje ne, ne, <clears throat> nepablogėjo demokratinė padėtis, taigi reikia paklausti, kokia, koks anksčiau buvo demokratijos lygis šioje šalyje. Ir taip pat noriu priminti, kad e, tik iš vieno Egipto reikalaujama taikyti tam tikrą kondicionalumą, salgiškumo principą, e, tarpu nei vienos kitos šalies atžvilgių tokių reikalavimų nėra keliama. Man taip pat labai nepatinka. Ir nepaisant to, kad aš suprantu, kad labai sudėtinga į 20 ar 30 pranešimo puslapių sutalpinti visą informaciją. Todėl kai kuriam šalims e, skiriamas tik tai vienas sakinys, pavyzdžiui, Moldovai. E, tuo tarpu procesą vyksta taip greitai tose šalise, kad tai, kas buvo aprašyta prieš kelias savaitės, jau šiandien yra pasenę ir po dviejų savaičių e, padėtis vėl pasikeis. Taigi aš e, tokiu būdu nematau galimybės taikyti vieningą kaiminystės politiką tokiam dideliam skaičiui skirtingų šalių tiek į rytus, tiek į pietus nuo ES išorės sienos. Yra labai daug aspektų, kuriuos reikia atsižvelgti. Aš iš tiesų už tai vertinu kolegų atliktą darbą, tačiau nepaisant to mūsų delegacijose turėtume apsvarstyti šį e, klausimą ir apsispręsti, kaip turėtumėme elgtis ir kokios pozicijos laikytis viso teksto atžvilgių. Labai ačiū, trumpai kalbėsiu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams už atliktą darbą. Pateikiau kelis pakeitimų pasiūlymus ir esu tikras, kad mes galėsime sustarti dėl primtinų kompromisų. Aš tik tai paprašiau žodžio, norėdamas pareikšti tam tikrą išlygą, replikuoti į kolegų kalbėjusių apie Armeniją mintis. E, mes e, bandome tam tikrą prasme nepastebėti Rusijos veiksmų ir manau, kad būtina aiškiai pasakyti, kad Armenija neturėtų teikti pirmenybės Rusijai ES atžvilgių ir e, norėdama dalyvauti ES programuose, Armėnija turėtų atsisakyti sąsojų su Rusija, pratesant e, ponios e, neįsminti apie tai, kad Ivanišvilis bando sukurti pat savo opoziciją tai e, tokie veiksmai iš tiesų yra nepriimtini ir pono Ivališvilio atitinkamas pareiškimas neturi likti neišgirstas, reikia deramai sureaguoti, tokį veiksmą būtinai vertinti kaip nepriimtiną, ačiū uždėmesi. Ponai Pancieri žodis. E, la prima precisazione, credo. Norėčiau patikslinti. Pirmą dalyką. Mes padarėme politinį pasirinkimą ir dabar jau reikėtų vieningai taikyti tos pačius principus visoms kaiminysės politikos programoje dalyvaujančios valstybėms. Žinoma, galime įvairiai vertinti situaciją, atsižvelgiant į, nuot, į, į, į įvykių raidą tam tikrose valstybėse, tačiau prioritetai vis dėlto turėtų būti pagrysti konkrečiais projektais, finansiniais ištekliais, kad galėtume įnešti savo indėlį į tų valstybių ekonominę raidą. Be do judumo politiką. Reikia užtikrinti tą įprastinę migraciją, tai yra asmenų galimybė atvykti ir išvykti į savo kilmės valstybės. Be to, pietuose ir rytuose reikėtų skatinti demokratinių permainų procesus ir taip pat siekti tokių pat e, principų, kurie nulėmė e, įstatymų viršenybę ir taip pat pilietinės visuomenės stiprėjimą. Todėl mes e, ir suformulavome principą daugiau už daugiau, numatydami pakankamą veiksmų laisvę ir tą laisvę turėtume mes pasinaudoti parlamente dėl, dėl e, informacijos atnaujinimo. Aš manyčiau, kad mes parlamente turime galimybę pateikti e, pakeitimus. Parlamentas neturi galimybės iš anksto numatyti įvykių raidos, kadangi situacija ypač pietinėme regione keičiasi kartais net valandomis. Ir todėl mes turime sureaguoti, manyčiau, tai yra politinis aspektas, kuriam pritarė visi be išimties. Tai yra, kad politinių požiūrių reikia aktualizuoti tekstą, atsižvelgti į įvykius ir tie pakeitimai, kurie yra pateikiami, pakeis daugą tekste ir galbūt užtikrinti daugiau e, nuoseklumo, vertinant atskiras valstybės ir galbūt kai kurie pataisimai pagerins tekstą. Kas nei, neišmano gerai geografijos gali teikti arba manyti, kad Šiaurės Afrikos valstybės kažkaip priklauso Europai. Todėl mes turime veikti labai sparčiai ir siekti, kad parlamentas skatintų nuoseklę kaiminystės politiką ir sudarytų sąlygas atsižvelgti į naujausią įvykių raidą pietuose ir rytuose. Manau, kad tolesnėme darbe mes pagerinsim tekstą ir tą sakau kolegos Volski vardu. Manau. Twin report uh, is the general message. Uh... Dėl tos uh, bendrosios minties ar idėjos, tiesiog žvelgiant į medžius nereikėtų išleisti iš akių viso miško. Jeigu sus, stiprintume e, apskritai kaiminysės politikos pagrindus, tai galėtume e, po to lankščiai taikyti tuos principus vienai ar kitai valstybei atskirai. Negalime vienodo vardiklio taikyti visoms valstybėms, reikia užtikrinti atitinkamą sinergiją, o po to jau būti lankstiems vertinant atskiras valstybės. Reikia griežto dina, dindarktos, dinamiškos, e, sklandžios ir ambicingos kaiminystės politikos. Mes turime siekti e, aplink save turėti draugų, draugingų valstybių ratą. Žinoma, šitas pranešimas nėra skirtas atspindėti atskiras valstybės, tačiau tada reikėtų pažvelgti į ataskaitą dėl Armenijos e, ar kitus pranešimus. Mes tiesiog suformulavome uh, tam tikras nuostatas, gal kartais netgi vienu sakiniu, kaip atsitiko Moldovos atveju. Kuo trumpiau, tuo geriau, dažnai niekas ilgų tekstų neskaito. Todėl labai trumpa e, santrauka galbūt yra daug e, naudingesnė negu išsamus pranešimai. Aš atsakysiu visiems kolegoms. Kolega Landsbergis minėjo, kad iš tikrųjų turi būti pakeistos nuostatos vertinančios Ukrainą, Armeniją, Gruziją dėl naujausių įvykių. Kolega, kolega Nytsė Iš tikrųjų, jeigu įvykiai keičiasi, tai nereiškia, kad mes neturėtume atspindėti tų keitimų. Ir galutinė redakcija visada gali būti keičiama paskutiniu momentu, jeigu kas nors atsitiktų ypatingo pietuose ar rytuose. Visada iki paskutinės minutės galime e, aktualizuoti e, tekstą kolegai Neits kalbėjo taip pat apie e, informacijos atnaujinimą. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad čia yra tam tikras e, Gruzijoje pastebimas e, demokratijos regresas. Pranešime skirtame Gruzijai yra aiškiai tai pasakyta ir dėl Kovalt e, pastabos. Pacituosiu. Mes sakome, kad reikia supaprastinti vizų režimą Taigi mes e, negalime nieko detalizuoti, išsameu pasakyti, tai yra tiesiog horizontalus, trumpas pranešimas ir mes negalime išsiplėsti. E, kita vertus, visi jūsų pakeitimų siūlymai raštu ar žodžiu neliks nepastebėti. Kartu su kolega Panseri mes turime užtikrinti, kad šitas pranešimas būtų kuo uh, E, glaustesnis. Pagrindinė mintis yra aiški. Siekiant įgyvendinti gyvybingus ES interesus, kai rytmysis politika yra labai svarbus aspektas. Tai yra pagrindinė mintis. Ask, uh, particularly... Uh, Norėčiau Jašek Sarės Volski paklausti. tais met, tuo metu, kai šita politika buvo skubiai kuriama. Aš manau, kad ir jūs tuo metu manėte, kad visa kaiminystė politika buvo sukurta skubotai spaudžiant kai kurioms valstybėms per daug nenuvilti arba nenustebinti Rusijos, o po to buvo suformuluoti labai dideli lūkesčiai, ypač Ukrainoje po e, revoliucijos. Todėl galbūt buvo per daug suteikta iliuzijų Ukrainai, skubant priimti šitos politikos matmenės ir uh, Galbūt, kaip jūs teisingai pastebėjote, tai yra vienas iš kertinių mūsų politikos e, aspektų, tačiau reikėtų pagalvoti, ar tie geopolitiniai iššūkiai prieš 8-9 metus ir dabar išlieka tie patys. Well, Charles, if you are trying to say... We'll check now whether your historical memory is the right one. Mes, ko gero, dabar turėtume pasitikrinti, ko, kiek toli siekia mūsų istorinė atmintis. Aš buvau Europos ministra, ministras vienoje iš kaiminių tuo metu valstybių. Vertinant iš tos perspektyvos, tai nėra tik tai istorinis vertinimas ir netgi jeigu ir vertiname istorinių požiūrių, tai ko gero reikėtų pasakyti, kad vis dėlto mes puikiai padirbėjome, sėkmingai padirbėjome. Kitas dalykas, ar vertėjo skubėti, galima buvo pasielgti vienaip ir kitaip, tačiau jūs puikiai suprantate, kad politikas turi, turėti, turi priimti sprendimus tomis tuo metu sąlygomis. Jeigu kaiminystės politika būtų pakeitusi plėtros politiką, tai aš nežinau, ar tai būtų buvęs sėkmingas dalykas. Žinoma, daug ką galima pagerinti, jeigu sakote, kad tai turėtų būti tvirta, dinamiška, interaktyvi ir dosni politika, tai turėčiau priminti, kas yra rekomenduojama Europos Sąjungai šiuo atšvirgiu mūsų pranešime be kaiminystės politikos e, e, atseit ES užsienio politika būtų visiškai bedanti e, ir visiškai netinkama. Ko gero, šita politika iš tikrųjų yra prasminga ir pagrįsta. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau išsakyti keletą minčių dėl istorinės atminties. E, le, kolegos iš Lenkijos ir Švedijos e, suformulavo šitą idėją, siekdami, kad toms valstybėmis būtų atverta europinė perspektyva, o ne siekiant užkirsti europinės perspektyvos galimybę Ukrainai. kai kurie kolegos priekaištauja, kad šitas pranešimas yra per daug bendras ir neatsižvelgia į e, aktualius įvykius. Ir žinoma, rasti tą vidurio kelią yra labai sudėtinga. Bet visame pranešime turėtų atsispindėti pagrindiniai mūsų politikos principai. Kitas dalykas, ar su Ukraina bus pasirašytas sustarimas, ar su e, Gruzija ir Moldova bus e, parafuoti šitie susitarimai. Viskas priklausys nuo to, kiek mes būsime lankstus. Ir e, jeigu mes nepriimsime sprendimų per daug skubėt, skubotai. E, koks Kvašnevski pranešimas, pasiūlymai, jeigu bus patvirtinti spalio 15 dieną, tai bus vienas dalykas. Kitas dalykas, aš nežinau, kas dar atsitiks iki to laiko, dėl priežasčių, kurias aptarėme vakar. Labai gerai, kad pranešėjai kalbėdami apie pietų partnerystę, pripažino, kad įvykiai keičiasi dienomis ir valandomis. Tačiau palanku šioje situacijoje yra tai, kad nereikia priimti tokių lemtingų sprendimų, kokie mūsų laukia Vilniuje. Taigi procesas toliau vyksta, reikia būti nusiteikusiems keisti formuluotės, gal netgi likus dienai prieš plenarnę sesiją teks uh, diskutuoti dėl vieno vienintelio sakinio, kuris bus lemtingas arba svarbiausias. O galvojant apie Ukrainą ir Venecijos komisijos e, informacija, atrodo, kad turėtume turėti vilčių, kad su Ukraina sustarimas bus pasirašytas dėl tų mūsų reikalavimų, dėl selektyvios trisvauks teisingumo. Aš manau, tie klausimai Koksu ir Kvašnevskio pranešime taip pat bus tinkamai atspindėtas. Ten yra kalbama apie selektyvų teisingumą ir taip pat apie Timošenko bylą. Atrodo, kad šitas klausimas yra iš esmės nagrinėjimas pastaruoju metu ir įmanoma, kad ir jis bus išspręstas. Aš jau šiandien ryte minėjau, kad su Fiulė e, pakalbėjęs su Ukrainos prezidentu vis dėlto išvelgiau tam tikrą politinę valią išspręsti šitą klausimą Ir e, taip pat Janukovičius pokalbėje su Lietuvos prezidente Grybauskaitė paminėjo, kad jis tai nėra dar galutinai apsisprendęs dėl šio klausimo. Todėl mums reikėtų palūkėti. Ir laikytis mūsų daugumos pozicijos, ją labiau išryškinant iki spalio 15 ir siekti konkretaus tikslo ir mm, tikėtis, kad Rusijos spaudimas, kuris pastaruoju metu sustiprėjo, bus kontraproduktyvus. Taigi Tai, ką mes e, išsakėme aptardami Solivan pranešimą, turėtume turėti pasų lūkesčių, o kalbant apie Moldovą ir Gruziją, mes parlamentas manome, kad ir toliau reikėtų skirti toms valstybėms paramą, kad jos galėtų atsispirti spaudimui iš išorės. Kitas dalykas, žinoma, kokios yra mūsų galimybės, finansiniai ištekliai. Artimiausių metų mes turėtume pagalvoti ir apie pagalbą energetikos srityje šioms valstybėms. E, Sarjoš Volski kažkada yra taip pat e, rengęs pranešimą energetikos jungčių klausimų. Tai yra irgi svarbus aspektas, kuris galėtų padėti šioms valstybėms pajusti bendradarbiavimo su ES naudą. Taigi reikia tikslingai siekti mūsų iškeltų tikslų ir norėčiau padėkoti abiem pranešėjams. Ir žinoma, kolegai Dimitrovui, kuris uh, pateikė papildomos informacijos, taip pat išklausė mūsų minčių. Praėjusią savaitę susitikę su Gruzijos teisingumo ministru suvokėme, kad ne viskas dar yra pasiekta, ne viskas yra padaryta, apie tai kalbėjote ir savo pranešime, tačiau jeigu situacija tokia išliks, kokia yra, tai galime tikėtis ne e, e, parašo po susitarimu, o tiesiog to susitarimo parafavimo. O kol bus pasirašytas susitarimas su Gruzija, dar teki, teks palūkėti, kol komisija atliks tą išsamų techninį įvertinimo darbą. Dabar mano pranešimas. Aš norėčiau trumpai prisėti informaciją, pasakyti, kad yra 350 pakeitimų. Daug ką siūlote keisti, pateikėte naujų minčių. Ir žinoma, aš jau parengiau keletą kompromisinių pasiūlymų kuriuos aš galbūt pateiksiu jums ryt po ryt. Ir tikiuosi atsižvelgti į jūsų pasiūlymus bei pakeidavimus. Norėčiau atsiprašyti dėl to, kad aš dėmesį susitelksiu tik tai į esminius dalykus ir uh, atsisakysiu galbūt tų konkrečių atskirų valstybių paminėjimų. Siekdamas, kad kiekviena valstybė būtų tinkamai paminėta, galbūt vertėtų atsižvelgti į jūsų pasiūlymus dėl konkrečių valstybių, nes kiekvienas mano, kad jo valstybė yra svarbiausia Aš tikiuosi, kad man pavyks rasti tą pačią primtiniausią kelią, kuris patenkins jūsų lūkesčius dėl partnerystės, plėtros, Rusijos, visus tuos pasiūlymus aš jau apibendrinau ir pabandysiu per kitas savaitės rasti tinkamą terminą susitikti su šešėliniais pranešėjais ir suderinti tuos įvairius pakeitimų siūlymus ir galbūt spalio 9 mes galėsime tiesiog neskausmingai balsuoti dėl mano parengto pranešimo. Aš matydamas tuos pateiktus pakeitimų siūlymus vis dėlto matau tokią galimybę susitarti. Silvijo prisipažino, kad jis padarė klaidą, tai yra naujas dalykas, kad jis tai daro, pasirodo data yra 7 spalio. Pane Kofa. Ačiū pirmininkė. Šešėlis ranšėjas Paško yra tarptautinėje konferencijoje šiandien ir aš turiu garbės pristatyti jo vardu keletą pastebėjimų apie patiktai pranešimą. Kaip jau jūs sakėte, per pirminę diskusiją mes vertiname strateginį pranešimo aspektą. Mes visi remiame E, kad tekstas su tais 300 ir dar daugiau pakeitimų būtų kuo nuseklesnis, nes tekstas turi papildyti teksto, o ne prirašyti papildomų nereikalingų detalių. Mūsų frakcija norėtų e, balansuotos pozicijos, pasvertos pozicijos dėl bendrosios užsienio ir saugumo politikos. Mes Laukiame pono Broko pasiūlymo kompromisiniams pakeitimams. Pakeitimai, kuriuos pateikė socialdemokratai, e, pakartojo keletą politiškai svarbių klausimų. Pavyzdžiui, transatlantinės partnerystės stiprinimas visapusiškai laikantis jautrių duomenų apsaugos teisės aktų, taip pat e, išsamaus požiūrio reikšmingumas, parama e, konstruktyviems sprendimams, kurie išplauks iš Europos gynybos vadovų susitikimo, kuris įvyks gruodžio mėnesį, e, politinio dialogo e, reikšmė, e, su Rusija reikšmė, svarbus pokyčiai kaiminysės politikos valstybėse. Mes tikimės, kad bus esmės konstruktus ir bendravime su pranešėju šiuo svarbiu labai pranešimu. Ačiū. Yes, uh, chairman. Newton, mm, Duff. Duff. Andrew Duff. Ačiū pirmininkė. Alde frakcija e, šiek tiek irgi padiskutavo ir aš norėčiau išskirti tris esminius pastebėjimus. Šiandien pirmiausia, liko tik tai keletą savaičių iki gruodžio mėnesio Europos vadovų sustikimo. Manau, kad reikėtų maksimaliai padidinti spaudimą Europos e, vadovų tarybai kad būtų išgauta maksimali nauda iš šio reto beprecedentiško šanso aptarti saugumo ir gynybos politiką bendrai. Aš iš Europos vadovų tarybos pirmininko oficialių pareiškimų ir kai kurių ministrų pirmininkų pasisakymų susidariau įspūdį, kad jie daug ko nesitikė iš šio vadovų tarybos susitikimo. Aš manau, kad pridara dabar pačiam Europos parlamentui akcentuoti šią būtinybę ir reikalauti, kad būtų pasiektas uh, glaudus e, pozicijų tarp ES ir NATO suderinimas. Mes, kaip žinome, neretai tai reiškia, kad Kipro problema turi būti užglaistyta. Bent jau anksčiau esame matę, kad taip atsitiko. Dar vienas dalykas. Reikia ieškoti bendros uh, sistemos nacionaliniam saugumo ir gynybos e, peržiūrų mechanizmui. Aš manau, kad jau anksčiau esu sakęs, kad turėtų būti parašyta viena baltoji knyga apie saugumo ir gynybos padėtį visose valstybėse narėse. Bet galbūt tai būtų jau šiek tiek per drąsu. Dar vienas dalykas - plėtra. Prisiminkime, kad Tai yra svarbi mūsų užsienio politikos priemonė, ypač kai kalbam apie vakarų Balkanus. Trečias dalykas. Mm, aš bandžiau apibriežti, kas yra liberalioji demokratija. Man atrodo, kad yra svarbu e, reikalauti iš mūsų kaiminių valstybių kad jos visapusiškai suprastų mūsų pluralizmo apibrėžimus ir mūsų standartus bei normas. Ir e, tai turi būti daroma ne tik e, norint būti demokratiškai išrinktam, bet ir tengiantis užsitikrinti demokratišką valdymą, pagarbą opozicijai ir kitiems. Tai yra turbūt svarbiausi dalykai, kuriuos aš norėčiau mūsų frakcijos vardu paprašyti įtraukti į galutinį pranešimo tekstą. Ačiū. Danke. Lunaček. Um, von... Ačiū ponui Brokui žaliųjų vardu Noriu pasakyti, kad kitą savaitę esame pasirengę susėsti prie vieno stalo apsvarstyti kompromisinius pakeitimus. Norėčiau paminėti kelis aspektus, kurie mums yra ypač svarbus. Galiu pritarti kolegos DAF minčiai dėl būtinybės pabrėžti plėtros svarbą. Tai yra viena svarbiausių mūsų turimų priemonių susijusi taip pat ir su taikos stiprinimo politinėmis iniciatyvomis. Taip pat prašau jūsų pritarimo vienai iš mūsų pataisų susijusių su e, veto teise, kurią gali pasinaudoti kai kurios valstybės narės vakarų Balkanų šalių, ypač Makedonijos ir Kosovo atžvilgių. Manau, kad tai yra kliūtis mūsų vykdomai politikai. Kitas dalykas e, - santykiai su Junktinėmis Amerikos valstijomis manau, vertėtų įtraukti tam tikras e, kritinio pobūdžio nuostatas susijusias su šnipinėjimo skandalu neseniai išaiškėjusiu, nes jis tikrai kenkia tarpusavio pasitikėjimui. Dar du aspektai susijęs su Iranu, atsižvelgiant į pastarosius naujo prezidento veiksmus. E, manau, kad jie nusipelno dėmesio, e, būt, e, nusipelno įtraukimo į šį pranešimą, taip pat atsižvelgiant į naujausius įvykius būtų prasminga pabrėžti, kad ES nori užkirsti kelią Europos įmonių e, dalyvavimui įvairiose e, sandoriuose, parduodant įrangą Irano arba kitiems autoritariniams režimams, kurią pastokus būtų galima kontroliuoti internete esančią informaciją. Manau, kad Europos planetas taip pat turėtų išvelgti visų šių aspektų svarbą ir pritarti mūsų teikiamiems atitinkamiems pakeitimams. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, nes mano kolegos paminėjo plėtrą ir vakarų Balkanus. Aš šiuo klausimu daugiau nieko nesakysiu, galiu tik patvirtinti tai, ką jie sakė ir priminsiu, kad būtent ten, kur ES demonstruoja tokią lyderystę, yra pasiekiami konkretus rezultatai. Pavyzdžiui, pagalvokime apie dialogą, kuris buvo užmėgstas tarp Serbijos ir Kosovo. Ką aš galėčiau pasakyti šiuo pagrindu? E, mes turim kalbėti apie lūkesčius ateičiai, ypač kai kalbame apie e, politiką Bosnijos ir Hercegovinos atžvilgių. Komisijos narys Fiule susitiks su visais Bosnijos ir Hercegovinos politiniais lyderiais ir tai atsitiks labai greitai. E, Spario ketvirtąją dieną įvyks politinių diskusijų Manau, kad čia, šiame komitete, mes irgi tuos klausimus turėtume aptarti. Tas e, klausimas labai svarbus ir ES čia turi demonstruoti šiokios tokios pažangos. Kaip mano kolega jau sakė anksčiau, jeigu negalime Europoje nieko padaryti, tai pamirškime apie ES kaip e, veikėją pasaulinėje arenoje, todėl aš norėjau pasakyti. <laughs> Herzlichen Dank, Herr Präsident. <coughs> Eh, Jestem dał amandmak i jemalce nenavadn za poročį. Ačiū, panė pirmininkė. Mes eh, pateikėme taip pat pakeitimo pasiūlymą, tačiau jis yra neįprastas eh, tokiems pranešimams skirtiems užsienio ir saugumo politikai. Tačiau manau, kad jau pribrendo laikas pasakyti štai ką. būtina atsižvelgti į sveikatos apsaugą kaip sudėdamąją saugumo sistemos dalį, priklausomai nuo to, kas vyksta pasaulyje. Nes jeigu ypač Europoje žmonių sveikatos būklė toliau tai blogės, tai gali pakengti ilgainiui mūsų saugumui. Tai yra strateginės svarbos klausimas. Todėl man būtų džiugu, jeigu pritartumėte mano pakeitimo pasiūlymui. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. E, aš noriu pabrėžti, kad svarstame pranešimą, kuris yra labai svarbus ES ateičiai Turime dėl to pagirti ir padėkoti pranešėjui už įdėtas pastangas. Pranešime apriepiamos visos politikos rytis, kurios svarbios mūsų išorės santykiams. Taip pat e, pabrėžiami iki šiol svarstyti svarbus klausimai, kurie per pastaruosius e, ketverius mėnesius buvo svarbus mūsų visuomeniai, turiuomenyje rytų ir pietų kaiminystės politika ir šio pranešimo tekstas turi būti suderintas su kitais pranešimais. Tokiu būdu mes nusiųstume bendrą signalą šalims adresatėms. Norėčiau, kad pranešime būtų įtraukta viena, į prašymą būtų įtraukta viena nuostata susijusi su jungtinių valstijų vykdytų šnipinėjimu. E, taip pat turime paminėti ir e, vizų režimo taikymą iš JAV pusės atskoms valstybėms narėms. Pirmkas nutraukė kalbėtoją. Mėly kolegos, aš Pasvarstysiu visus jūsų pasiūlymus, pakeitimų ir pažiūrėsime, kokios yra galimybės įtraukti jų nuostatas į prašymo tekstą tam, kad e, tekstas išliktų tolygus. Reaguodamas į kolegos DAF mintis dėl baltosios knygos, noriu pasakyti, kad baltojo knygoje dažniausiai yra atspindimas valstybių narių pozicijos, tačiau e, mums reikia e, ir europinės strategijos, vien tik tai pozicijų sąrašo mums nepakanka, todėl baltoji knyga turėtų tapti pagrindu, e, sukurti europinį pridedamai vertį. mokesčių, taigi reikės iškoti kitokių būdų, kaip atsižvelgti į Britų atsargų tokių klausimų vertinimą. Aš tikiuosi, kad rasime tų būdų. Noriu dar kartą visiems nuoširdžiai padėkoti už mintis, už pasiūlymus. Tikiuosi, kad rytoj poryt mes jums išsiuntinėsime parengtus kompromisinių pakeitimų pasiūlymus ir būtume pasirengę kitą savaitę išklausyti jūsų pastabų pirmadienį arba antradienį. Ir tokiu būdu galėtume dar pakeisti savo kompromisinių pakeitimų pasiūlymus tam, kad jie būtų visiems kuo priimtinesni. Dėkuoju dar kartą, prašau Anemį dabar trumpam perimti pirmininkavimą. dear colleagues, uh, we continue with... Pratęskime darbą. Nuomonė dėl Europos investicijų bankų suteikiamos Europos santygos garantijos finansinių operacijų, kuriamis remiamas didesnė projektinė sąjungoje nuostoliams atlyginti. Iš karto norėčiau suteikti žodį pranešėjui Jacekui Protasevičiui. Dėkuoju. Kalbėsiu trumpai. Norėčiau pasakyti, kad šio sprendimo e, tikslas yra peržiūrėti ir atnaujinti tas garantijų nuostatas e, finans, daugiametės finansinės programos e, laikotarpiu programos, kuri bus pradėta įgyvendinti kitais metais ir tęsis iki 20 metų. Europos investicijų bankas yra labai svarbus išorės teisiniais institutas, kuris padeda e, išsaugoti ES ir tarptautinius interesus ir mūsų parlamentui labai svarbu, kaip veikia sistema, kuri yra skirta būtent investiciniam bankui atsižvelgiant į ES sutarties 21 straipsnį, reikia užtikrinti, kad ES e, finansinės programos turi atitikti ES išorės veiksmų e, principus. Ir taip pat e, norėčiau padėkoti ir šiems panešėjams, ir parlamentarams, kurie pateikė pakeitimų. Aš atsižvelgiau į tuos pakeitimus, kurie siūlo stiprinti bendradarbiavimą tarp komisijos ir ES išorės veiksmų tarnybos, siekiant užtikrinti daugiau skaidrumo ir didesnė atsakomybė. Tas klausimas buvo paminėtas ir kitų šešėlinių pranešėjų. Taigi, aš pabandžiau kiek įmanoma suformuoti nuostatą, kad investicijų bankas taip pat turėtų uh, uh, konsultuoti su trečiosiomis šalimis ir pateikti visą informaciją išskyrus konfidencialią informaciją. Bet to biudžeto komitete jau vyko diskusija rugsėjo 17 dieną ir vienas iš uh, pran, šešėlinių pranešėjų uh, siūlo padidinti e, privalomų pardavimų e, sumą. Ankstesnėme pranešime buvo 25 milijardai ir tai yra e, padidėjimas lyginant su ankstesniu finansiniu laikotarpiu. Šitam pasiūlymui galbūt vertėtų pritarti, kadangi reikia teikti pagalbą iki stojiminiai partnerystiai. Tai todėl, pirmininkė, aš norėčiau paprašyti Europos investicijų bankų atstovo išsakyti savo nuomonę dėl šio pasiūlymo ir dėl to, kaip tos lėšos galėtų būti nukreiptos e, skatinant, įgyvendinant e, kaiminystės politiką. Ir taip pat norėčiau paklausti komisijos, kaip komisija e, galvoja, ar būtų galima padidinti tas maksimales ribas, kaip buvo pasiūlyta. Ir taip pat norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir parlamentarams už pakeitimu, pakeitimų siūlymus, konkrečiai Watson atst, Watsonui Alde atstovui, taip pat Žaliųvui atstovui Bitikovui, kurie iš tikrųjų padėjo tiksliau suformuluoti mūsų nuostatas. Aš dar tobulinu kompromisinius pasiūlymus tam tikrais klausimais ir žinoma atsižvelgsi į jūsų komentarus šios diskusijos metu. Ar galėčiau paprašyti Europos investicijų banko atstovų atsakyti į klausimą, kurį pateikė pranešėjas? All, thank, uh, Mr... Uh, Labai ačiū ir pirmiausia norėčiau padėkoti ponui Protasevičiui už parengtą nuomonę ir už bendradarbiavimą su mumis, mūsų nuomonė uh, šis pranešimas yra subalansuotas. Bet aš einu iš karto prie klausimų. Mes manome, kad e, mūsų veiklos pagrindinis tikslas yra e, paremti ES išorės politiką. Ta galime padaryti e, suteikdami tvarias investicijas. Pagal dabartinę finansų bazę mes galime, programą galime skolinti beveik 30 milijardų visiems regionams. Pasieksime, manome, tą sumą ir manome, kad tą finansavimo lygmenį galėsime išlaikyti ir pagal kitą daugiametę finansavimo programą. Žinome, kokią patirties esame sukaupę su privačiu sektoriumi, su investavimo klimato kaita ir panašiai. Ypač mes tos patirties sukaupėme per pasirengimo narystiai programas ir kaiminysės programas. Šis pasiūlymas reikš, kad labai ženkliai sumažėja e, ypatingos kaiminystės valstybėms ir manome, kad mes savo veiksmais galime paremti konvergencijos priemonės, kad būtų priartėta prie ES e, standartų ir reikalavimų tose valstybėse. Taigi įsivaizduojame, kad turėtų būti suteiktas panašus mandatas. Pietinėse kaimininėse valstybėse buvome prašomi paremti pereinamąjį etapą, ypač tose šalise, kurios eina link ekonominių ir politinių reformų. Ta mes taip pat galime padaryti tvariai. Rytinėse kaiminėse mes E, progresyviai e, plėtėme savo veiklą per e, pastaruosius kelius metus nuo 2007 metų ir dabar pasieksime 1,2 milijardų finansavimą šiam regionui ir esame pasirengę šią tendenciją tęsti. Tam reikės didinti viršutinės ribas. Ačiū. Ačiū. O dabar pereiname prie skirtingų šešėlinių pranešėjų. Pirmiausia, kreipiuosi į kolegę Iza Jakobsari iš socialdemokratų frakcijos. Labai ačiū. Aš sutinku su anksčiau kalbėjusioju, kad Europos komisijos pasiūlymas, kaip ir projekto pranešimas, prašymo projektas yra labai gerai pagristi ir subalansuoti. Būtų labai sunku pakeisti geografinį e, paskirstimą, kadangi e, jeigu pažiūrėtumėt. Kaip e, galime padidinti vieną dalį, tai pamatytume, kad reikės padidinti iš vienos dalies atėmus kitos dalies finansavimą. Tai uh, Aš mm, manau, kad man labiausiai tik turitinio mandato e, padidinimas, bet jeigu mes suteiksime 5 papildomus milijar, milijonus ar 3 papildomus milijonus, tai turėsime aiškiai išsiaiškinti, kaip dirbsime. Sutinku su pranešimu, kad yra labai svarbu e, kai kurias e, dalis sustiprinti. Pirmiausia, kai kalbam apie pagrindinės laisvės ir vertybės, kai kalbame apie ekologinius standartus, darbo rinkos standartus, turime užtikrinti, kad ES lygmuo būtų išlaikytas ir kiti interesai negali tam pakengti. Šiaip visuose pranešimuose šios vertybės ir principai turi būti vertinti. Ir dar vienas dalykas - finansavimo operacijos. Šiuo metu ES visuomet laikosi ES e, principus susijusių žmogaus teisėmis, socialinė ir ekologinė apsauga. E, bendradarbiavimo veikloje turėtume paremti tarptautinių įsipareigojimų ir sutarčių įgyvendinimą, skaitant ir aplinkosaugos rytyje. Kaip e, ką tik girdėjome, yra ir dar vienas mums svarbus klausimas, tai yra skaidrumas jis mums labai rūpi, informacijos atskleidimas taip pat. Mes turime nepažeisti neseniai priimto pranešimo dėl korupcijos, reikia labai griežtų e, straipsnių, kurie leistų mus apsaugo, apsisaugoti nuo sukčiavimo, korupcijos ir kitokios nelegalios veiklos. Ačiū. Perinu prie Alde frakcijos šešėlinio pranešėjo, pano Vatsono o paskui ponė Lūzing. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pagirti Jačeką. E, Protasievičių parengus tokį pranešimą. Matau, kad dauguma jūsų, mūsų mastome panašiai ir pakeitimai yra parašyti labai e, toje pačioje dvasioje. 25 milijardai septyneriems metams. Jeigu ponas Hoeris pasieks tai, ko nori savo laišku brokui parašytam, tai per septynerius metus gali būti pasiekta 30 milijardų suma. Taigi suma nemažai ir turime apie tai pagalvoti. Ir savo prakeitimuose aš tris tikslus išsikėliau. Turime didinti skaidrumą tose operacijose turime užtikrinti didesnę geografinę pusiausvyrą ir e, turime paskaičiuoti, kiek žmonių galės pasinaudoti pasaulyje mūsų teikiamą pagalbą ir taip pat turime galvoti apie Europos investicijų bankų išorinio skolinimo padarinius e, mūsų politikai, kovojant, pažiūrėjau, su klimato kaita, aplinkos apsauga užtikrinant ir panašiai. Ir aš norėčiau EIB atstovo pateik, paklausti apie tai. ES e, neturi teisės aktų, kurie leistų užtikrinti, kad visi dokumentai yra gerai įgyvendinami. Ir aš nematau priežasčių, kodėl ES investicijų bankas turėtų kurti savo nuosavą skaidrumo politiką ir išvengti ES skaidrumo politikos. Todėl aš noriu paklausti EIB, kodėl jie neparengė, kaip aš savo pakeitime sakau, e, viešam paskelbimui susitarimų, kurie yra pasiekti su trečiosiomis šalimis. Aš nematau, kodėl ta informacija negalėtų būti vieša. Dėl pusiausviros balanso. Noriu paklausti, kodėl tiek daug pinigų tenka Lotino Amerikai, o tiek mažai Azijai. Ar negalėtų būti rasta geresnė proporcija? atsižvelgiant į gyventojų skaičių tuose žemynuose. Aš pateikiau pakeitimų, kurie leistų apversti pusiausvyrą aukštyn kojom. Vieną konkretų klausimą turiu. Kodėl Taivanas yra traktuojamas kaip valstybė, kuria yra taikomos sankcijos, taip pat kaip Kuba, Afganistanas ir Baltarusija? Kodėl Taivanas nėra traktuojamas taip pat kaip Kosovas ar Singapūras, kur taip pat yra problemų? Kodėl E, nėra jis įrašytas į finansavimą galinčių gauti valstybių sąrašą. Dar vienas dalykas dėl ES politikų suderinimo. 42, e, 69 ir 72 pakeitimuose siūlau, kad skolinama turėtų būti vadovaujantis ES teisės aktų šiuose srityse principais. ECB atsakė, sakydama, kad tai yra praktiškai neįmanoma. ES teisės aktai nėra galiojami už ES ribų. Aš galiu su tuo sutikti, bet aš nesas, neprašau, kad būtų daroma pagal teisės aktus. Aš sakau, kad turi būti daroma nepažeidžiant tų teisės aktų principų. Man atrodo, būtų visai racionalu, jeigu mes reikalautume, kad tokių principų būtų laikomas ir tada mes neišmestumėm pinigų visai eiliai mums nepriimtinų režimų. Lygiai tą patį galiu pasakyti ir klimato kaito kaitos. Aš esu tikras, kad skolinimas susijęs su klimato kaita dabar sudaro nuo 22 iki 33 procentų. Europos komisija nori dar padidinti tą finansavimą 5 procentais. Aš siūlau, kad būtų tik 14 procentų skirta. EIB sako, kad tai yra neįmanoma. O kas yra įmanoma? 35-33 procentai? Kodėlgi mes norime remti dujų projektus, kaip aš, kad siūlau 54 paketime, sakau, kad reikia išbraukti visą pastraipą. Dujų bendrovės milijardus dolerių pelno uždirba kiekvienais metais metais, tai jos gal gali pačią savo dujotiekius pastatyti. Ar nereikėtų tų pinigų skirti e, klimato e, kaitos politikai? E, ir mes turėtume galbūt geriau pagalvoti, kaip elektros tinklus paremti, kad perėtume prie ekologiškos žaliosios energijos elektros. Aš pirmininkę norėčiau išgirsti iš EIB rimtų atsakymų į mano klausimus ir aš norėčiau išgirsti, kad jie pripažįsta mūsų ryštą šiuos klausimus kelti šiame pranešime. Ačiū. Pirmiausia, sėksiu žodis Sabinai Liozing. Išklausysime jos pasisakymą, o po to steiksiu žodį investicijų banko ir komisijos atstovui. Jeigu viską teisingai suprantu, tai čia mes kalbame apie nuomonę, kur yra rengiama dėl ES garantijų susijusių su nuostoliais, galimai patiriamais atliekant tam tikras finansinės operacijas. Nepasint to, tai yra pakankamai svarbus poličiai klausimas, replikuoja ponas Watsonas. Pone Liozing, žodis ačiū, pone pirmininkė, dėkoju pranešėjui. Frakcijos vardu pateikiau kai kurios pakeitimų pasiūlymus, tikiuosi, kad juos paremsite. Manau, kad e, būtina pabrėžti būtinybę ir toliau remti su vystimuose politika susijusius projektus, ne tik privačius, tačiau taip pat ir viešuosius projektus, kuriant infrastruktūrą, pavyzdžiui, švietimo, sveikatos apsaugos Šiems projektams reikia teikti pirmenybę. Kalbant apie paramą vystimuisi, reikia pabrėžti būtinybę remti jungtinių tautų tūkstantmečio vystimuisi tikslus, patikime atitinkamą pakeitimą. Taip pat labai svarbu finansuoti projektus susijusius su atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Tai yra vienas svarbiausių Europos investicijų banko veiklos ryčių ir todėl mes pritarėme atitinkamiems pakeitimams, kalbant apie išorės veiksmų e, tarnybą ir toliau manome, kad nereikėtų suteikti įgaliojimų, jei priimti investicijų sprendimus e, arba e, finansinius sprendimus. Ačiū. Steiksiu žodį investicijų banko atstovui, prašydama jo kuo trumpiau atsakyti užduotus klausimus ir po to suteiksime žodį komisijos atstovui, nes ES atstovas e, specialus įsigaliotinis žmogaus teisų klausimais jau yra atvykęs su juo, dabar diskutuosime ir turime pasirengti uždaram posėdžio, tai reiškia, kad laiko tikrai turime nedaug, taigi pirmajam suteikiu žodį investicijų banko atstovui. Ačiū. Ačiū šešėlėms pranešėjams už pateiktus pakeitimus. Pamėginsiu trumpai atsakyti, daugiau informacijos galėsiu susteikti asmeniškai, jeigu pageidausite dėl e, dokumentų prieinamumo visiškai Orguso konvencijos nuostatas mes įgyvendiname ir dėl to nekyla jokių klausimų, vykdome savo skaidrumo politiką, nes ji turi būti pritaikyta banko uh, veiklos specifikai, tačiau būdami ES institucijų mes vykdome prieigos prie dokumentų atitinkamo politiką dėl susitarimų su trečiosiomis šalimis, tai yra pagrindų susitarimai su šalimis partnerėmis ir e, e, jose yra nuostatos susijusios su diplomatinė neliečiamybė ir sąlygų nustatymu mūsų misijoms įsikurti tose šalise ir jų veiklai apibrėžti, ten nėra jokių politinių aspektų, mums tikrai nekiltų jokių problemų paviešinti šiuos susitarimus, nepaisant to, kad yra daug jau tokių susitarimų pasirašyta, todėl reikėtų ir kitų sutarties šalių sutikimo e, tam, kad šie sustarimai būtų paviešinti, tačiau mes iš esmės tikrai tokiam dalykui neprieštarautume kalbant apie investicijų dalį, kuri tenka Latino Amerikai ir Azijai, mes nevertinam investicijų pagal atskirus regionus, nes e, poreikis investicijų visose pasaulio regionuose siekiant plėtoti privatų sektorių, užtikrinti e, paskolų teikimą MVI, e, energetikos projektus, finansuoti sveikatos apsaugos švietimo projektus, poreikis pasaulyje yra toks didelis, aišku, taip pat ir projektų skirtų kovai su klimato kaita finansavimu. Tai e, bet kokiu atveju paklausa dešimt kartų viršyje pasiūlą, bet kokiame regione mes turime nusistatę tam tikrus prioritetus, remdamiesi komisijos ir EIVT pasiūlymais. E, taigi e, kažkokiam atskiram regionui jokios pirmenybės neteikiame, mes veikiame atsižvelgdami į ES institucijų prioritetus. Tai tas pats paskaitina ir apie Taivaną. Ne, ne mes pasirinkome e, Taivaną įtraukti į tam tikrą e, sąrašą e, ir mes negalime nuspręsti, kokie kokiose šalise galima, kokiam šalims galima teikti finansavimą, kokiams ne, komisijos prerogatyva. Tai yra galbant dėl atitinkamų teisės aktų susijusių su aplinkosauginiais standartais, viešaisiais pirkimais negalime primesti ES teisės aktų trečiosiam šalims, mes tačiau galime skatinti, kad trečiosios šalis taikytų ES standartus dėl viešųjų pirkimų, aplinkosaugos, dėl uh, uh, kitų nuostatų laikymos, tačiau uh, mes kaip ES bankas e, atsižvelgdamas į ES sukauptą patirtį stengiamės e, taikyti savo investicijose ES e, standart, standartus, tačiau negalime paprasčiausiai primesti tų standartų taip, kaip galima padaryti ES viduje. Kalbant apie tą tikslą investicijų dalies skirtos e, kovai su klimato kaita. 25 procentų tikslas yra nustatytas tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Galima netgi iki 90 procentų tą dalį padidinti ir tai yra įmanoma, turime to siekti tiek es viduje, tiek už jos ribų, tam yra uh, reikalingos tam tikros sąlygos, reikia jas įvertinti ir tačiau dabartinis tikslas 25 procentų e, mus tenkina, tačiau mes siekiame daug daugiau, reikės tam tam tikrų kitokių pasirinkimų, tačiau ir įmanoma šių tikslų pasiekti dėl dujų e, infrastruktūros projektų finansavimo, tai taip pat šie sprendimai yra priimami politikų, ne mūsų. Pirmininkė, ačiū. Žodis komisijos atstovui trumpai pakomentuoti. Prašau, ačiū už suteiktą žodį. Norėčiau teigiamai vertinti pasikeitimą nuomonėmis su komiteto nariais. Jūsų komentarai buvo labai naudingi, juos pasižymėjome. Norėčiau grįžti prie vieno klausimo, kurį uždavė, užkėlė pranešėjas dėl bendro biudžeto asignavimų ir e, finansinių, konkre, jo konkrečios finansinės išraiškos 25 tai proc, e, milijardų virš, viršutinė riba buvo nustatyta atsižvelgiant į garantinio fondo e, apimtis. Šis fondas finansuojamas iš ES biudžeto mes siekiame kad garantinis fondas galėtų padengti 9 procentus visų e, suteiktų e, paskolų, jeigu garantinis fondas būtų padidintas nuo 25 iki 30 milijardų, tai reiškia, kad iš ES būtų galima, e, sąjungos biudžeto būtų galima skirti daugiau lėšų šiam garantiniam fondui tikslių skaičių neturiu, tačiau kad besirengdamas trečiadienio diskusijoms biudžeto komitete pasistengsiu tuos skaičius suskaičiuoti, e, pateikti. Ačiū taip pat ir už tai, kad kalbėjote trumpai. Noriu padėkoti visiems dalyvausiems pirmame pasikeitime nuomonėmis šią svarbę temą. Noriu Jums priminti, kad balsuosime spalio 10 dieną. Dabar baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą ir pereisime prie keitimosi nuomonėmis su ponu Lambrinidžiu, tačiau kadangi jis vyks uždarame posėdėje, prašau visų tų, kurie neturi teisės dalyvauti uždarame posėdėje, kuo greičiau išeiti iš salės ir aš taip pat turiu kelioms minutėms pasišalinti.